12 valandą. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra Ancija Makintaja pranešimas dėl sodininkystės. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešiai keturioms minutėms. Thank you very much, Mr. Ačiū, gerbiamasis pirmininkė. Džiaugiuosi galėdama pristatyti šiandien šį pranešimą ir nuoširdžiai tikiu, kad jis bus palaikytas, kai ateis laikas balsuoti. Sudininkystė ypač svarbi tema Europoje ir manau, kad e, sudininkystė gali prisidėti ir prie Europos ekonomikos ir prie pasaulio išmaitinimo tokiu laiku, kai apsirūpinimas maisto saugumu kelia didelį nerimą. Sudininkystė gali būti didelis indėlis. Pranešime pabrėžiama, kad labai svarbu yra remti ir skatinti sudininkystės sektorių, kad jis galėtų geriau konkuruoti pasaulinėje rinkoje, pasitelkiant inovacijas, mokslinius tyrimus, energijos vartojimo efektyvumą, prisitaikymą prie klimato kaitos. Visa tai yra įtraukta į pranešimą. Apsirūpinimas maisto, maistu, manau, mums visiems labai svarbus klausimas. Per už 20 metų mums reikės 40 procentų daugiau maisto produktų, nei šiuo metu pagaminama. Šiuo metu sodininkystėje yra išauginama 18 procentų ES žemės ūkio produkcijos, o sunaudojama tik 3 procentai žemės, taigi yra didelis potencialas. Taip pat turime įstengti eksportuoti savo produkciją. Ir mano pranešime pabrėžiama, kad mūsų gamintojams turi būti lengviau e, pardavinėti savo produkciją trečiųjų šalių rinkoje. Dėl deko, dekoratyviniai augalai sudaro 1,9 milijardų eurų per metus, kalbant apie jų eksporto vertę. Dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką šiame pranešime yra remiamos gamintojų organizacijos. Ir tai ypač susijęs su komisijos maisto režimo peržiūra. Mums reikalingos aiškios taisyklės dėl to, kaip gamintojų organizacijos turėtų dirbti, kaip būtų galima pritaikyti tas schemas taip, kad jos atitiktų atitinkamas sąlygas kiekvienoje valstybėje narėje, štai jungtinėje karalystėje. E, jos yra nepakankamai pripažįstamos ir regis tos gamintojų organizacijos tiesiog neįstengia dirbti taip, kaip yra numačiusi komisija. Taigi mums e, reikėtų šiek tiek padėti gamintojams ir gamintojų organizacijoms. Dar vienas svarbus aspektas - tai yra integruotas kengsmingųjų organizmų valdymas. Ir tai Štai čia irgi yra didelis potencialas, kalbant apie vystimas ateityje. Jeigu norime konkuruoti pasaulinėje rinkoje, turime pasitelkti naujus metodus, naujas technologijas. Negalime e, slėpti galvų e, smėlyje ir sakyti, kad mums e, reikia tik ekologiškos sodininkystės. E, integruotas kenksmingųjų organizmų valdymas mums leidžia patobulinti darbo metodus ir tai yra susiję ir su nikotinoidais ir kitais įvairiais, e, kitomis purškiamosiamis medžiagomis ir visą tai turi būti pagrįsta moksliniais tyrimais, o ne tik e, pavojingumo. Taip pat Norėčiau paminėti tokias organizacijas kaip Harper Adams University Jungtinėje karalystėje. Ši organizacija veikia labai aktyviai. Ir galiausiai, kai dabar visoje Europoje yra toks jaunimo nedarbas, tai atsiranda didelė galimybė e, pasiūlyti e, geras galimybės jaunimui sodininkystėje. Mums reikia ir augalų mokslininkų, ir inžinierių, ir kitų specialybių darbuotojų, ir tai būtų labai naudinga įdomi karjera, karjeros perspektyvos jaunimui. Ačiū. <clears throat> Pani McIntyre, a teraz przechodzimy. Labai ačiū, panie McIntyre. O dabar pasisakymai.